buvo pateikti taisomieji tekstai pagal 231 taisyklę. To tie siūlymai bus patvirtinti, nebent sulauktume užginčiajimo, ar tą turėtų padaryti 40 deputatų. Mes taip pat paminėsime tai posėdžio protokole. Trečiadienį pasirašyti.